So, good afternoon, colleagues. The next item on the agenda. Labadiena, kolegos. Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimų valanda su komisija. Sveiki atvykę. Ir pirmasis klausimas yra pateiktas pono Papastankos ir skirtas komisarui Podiega. Ir jame klausiama. Georgievai komisarė, atsiprašau, ir jame klausimą apie humanitarnės pagalbos teikimą Šiaurės Afrikai. Uh, Ačiū, pirmininkė. Komisija patvirtino 3 milijonų eurų sprendimą e, juos skirti humanitarniai pagalbai 25 vasario. Ši, šios lėšos buvo iš karto mobilizuotos ir tai buvo pirmoji svarbi e, pagalba, kuri buvo skirta šaliai. E, kovo 30 buvo padidinta ši suma iki 30 tūkstančių po to dar 6 milijardo, atsiprašau, po to dar buvo patvirtinti 6 milijonai eurų, kuriuos taip pat teikia valstybės narės. ES humanitarinė pagalba yra vykdoma per partnerius ir finansuojama per ECO ir e, mobilizuojama ir koordinuojama per ES civilinės apsaugos mechanizmą. Jis numato E, pagalba pabėgėliams iš Tuniso, Egipto, Alžyro, taip pat pagalba e, sugražinant trečių šalių piliečius į savo kilmės šalis, taip pat e, teikiant pabėgėlių statusą tiems, kas negali grįžti į savo šalis. Ir taip pat libiams, kurie bėga iš Libijos, finansavimas ir būtinųjų reikmenų teikimas, medicininių reikmenų, taip pat e, maisto pagalbos teikimas Libijoje ir kai konkrečios rytis tampa prieinamos, nes dabar ne visa teritorija šios šalies yra prieinama. Dabar mes galime vykdyti veiklą rytuose, o ne vakaruose, kuriuos vis dar kontroliuoja Kadafis. Komisija ir vyriausiai galiotinė kovo 8 kartu patvirtino e, dokumentą e, dėl partnerystės siekiant demokratijos. Ten numatoma Europos strategija skirta paremti pokyčiams pietų kaiminystės šalims. Komisija mobilizavo savo instrumentus teikti pagalbai Italijai ir kitoms šalims, jei reiktų, jei jas pasiektų e, migrantų Šiaurės Afrikos didelė banga. Šis atsakas apima taip pat veik, veik, įvairius veiksmus, taip pat finansinę pagalbą. Bendra operacija Hermes 2011 buvo pradėta vasario mėnesį. Ten e, dalyvauja įvairių valstybių narių ekspertai, taip pat jos teikia materialinę pagalbą. Taip pat rengiamasi įvairiems scenarijams, jei reiktų Frontex veiksmai, taip pat galėtų būti sustiprinti. Komisija yra pasiruošusi mobilizuoti papildomą finansinę paramą iš tokių fondų kaip Išorės sienų fondas, taip pat Europos pabėgėlių fondas. Jų lėšų suma siekia 25 milijonus eurų. Daug valstybių narių yra pasiruošusios teikti labai reikalingą specializuotą personalą ir techninės priemonės lyginant su dabartinė situacija, dabartinės karinės operacijos nesuteikia tinkamo humanitarnės prieigos lygio, kadangi ta prieiga pribota Gaddafiui lojalių pajėgų. Dėrybos tarp Tripolio pareigūnų ir jungtinių tautų atstovų dar net neša jokių vaisių ir nebuvo pasiektas susitarimas užtikrinti humanitarnės pagalbos prieigą į vakarų Libiją. Ačiū. Much, Ačiū. Komisarė, ponė Papastamkos. Ačiū, noriu padėkoti komisijos nariai už tokį išsamą atsakymą. Darau prielaidą, kad ypač svarbu yra tai, kad ES būtų pirmosiose gretose e, tarp visų teikiančių humanitarinę pagalbą. Taip pat galima būtų klausti štai, ko, kokiu mastu humanitarinė pagalba pasiekia tuos, kuria, kuriem jie skirta. Ir čia, man atrodo, labai svarbu vaidmenį vaidina skaidrumas. Norėčiau čia pakalbėti apie Europos valstybėms aktualius aspektus faktus apie valstybių sienų atverimą žemės, eksporto, žemės ūkio produktų eksportui iš Afrikos valstybių, iš ypač iš Šiaurės Afrikos valstybių. Tačiau mes matome, kur atsiranda konkurencija. Nenorime, kad pietus, pietinės valstybės viską, už viską mokėti, nes mes sulaukėme didžiausios imigrantų bangos, tačiau negalime dalyvauti toje konkurencijoje tokių produktų. Ne. Please. Prašau. Ačiū. Kalbant apie humanitarnės pagalbos veiksmingumą, teikiamos nuo pat krizės pradžios, noriu pasakyti štai ką. tą poveikį galima būtų padalinti į tris grupės. Visų pirma, migruojančių darbuotojų bėgimas į Tunisą, Egiptą, Alžyrą. Bėgimas iš tų valstybių. Ir čia Europos komisija ir valstybės narės veikia labai veiksmingai. Mes mobilizavome oro, jūrų e, pajėgas iš valstybių narių, kad galėtumėme transportuoti žmonės namo. Taip pat sutikėme humanitarinę pagalbą tarptautiniai migracijos organizacijai bei jungtinių tautų pabėgėlių organizacijai, pabėgėlių biurui, kad šios institucijos taip pat padėtų suteiktų pagalbą 420 tūkstančių žmonių, kurie bėga iš Libijos. Rytinėje Libijos dalyje, į kurią mes galime patekti, mes taip pat teikiame medicinę paslaugą, matinės paslaugas, taip pat teikiame pagalbą maisto produktais. Ten maisto krizės dar nėra, tačiau toje, ta dalis įsiveža 90 procentų visų reikalingų maisto produktų. Taip pat padedame Saharos pakraščių gyventojams, ypač Čado gyventojams, kurie atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje dėl rizikos iškilusios jų saugumui, jeigu juos laiko samdiniais, kariaujančiais samdinių pajėgose. Ir, ir tai, tai, tai buvo vienu iš svarbiausių prioritetų teikiant pagalbą Egiptui. Žinome, kad Kadafio pajėgų kontroliuojamose teritorijose reikia humanitarinės pagalbos, tačiau mes sunkiai ten galime patekti. Mes esame atidėję 9 milijonus eurų, jeigu susidarys tokios sąlygos. Uh, kad e, mums e, bus nu, duoti nurodymai vykdyti maisto pagalbos maisto produktais programas, mes esame pasirengę padėti. Dėl antros jūsų klausimo dalies prieigos prie rinkų. Tai yra pietinės viduržėmio e, iniciatyvos esmė. Tos, tą iniciatyvą siekiame užtikrinti, kad pasiūlytumėme geresnės ateities galimybę e, klėstėjimo ir darbo vietų galimybę toms valstybėms. Ir toje partnerystėje ypač akcentuojame prekybą. Prekybą su Europa bei taip pat prekybą tarp pačių viduržėmio jūros regiono valstybių. Aš uh, turiu dar vieną klausimą iš pono Balčyčio. Ačiū gerbime pirmininkė, gerbime komisarė. Iš tikrųjų susiklošiusi situacija Šiaurės Afrikoje privertė europos sąjungą susidurti su dideliais iššūkiais financial times buvo pacituoti komisarės žodžiai kad europos sąjunga sėkmingai evakavo savo piliečius iš libijos tačiau tuo pat metu šalis liko be medicinos priežiūros specialistų kurių dauguma buvo bulgarai. kaip jūs paminėjote europos sąjunga teikia įvairią humanitarinę pagalbą bet tuo pačiu metu mes susiduriame su kitu nenumatytu atveju kada iš tikrųjų palikome šitą valstybę be reikiamos e, medicininės pagalbos. kaip jūs planuojate spręsti šitą klausimą? You, okay. um, let me, let me the... Norėčiau visų pirma pasakyti štai ką. E, Europos piliečių išvežimas buvo sėkmingas. Mes koordinavome valstybių narių pastangas ir veikė stebėsienos centras, kad būtų koordinuojamos visos pastangos, o rezultatas yra štai koks. Didžiulė dauguma mūsų piliečių buvo išvežti iš Libijos labai saugiai ir sparčiai. Kuomet evakuacija buvo užbaigta, buvo likę tik 200 žmonių, kurie dar norėjo būti išvežti ir dabar, kai mums kalbantis, jie buvo išsėkmingai išvežti, man atrodo, Rusijos pajėgų lėktuvu dėl medicinos klausimas, dėl medicinos tarnybų. Žinoma, evakuojant Europ, Europos šalių pil, piliečius susidarė ir nepageidaujamų pasiekmių susidarė nepageidaujama situacija, nes kai kurie iš tų žmonių dirbo Libijos medicininėse tarnybose, sveikatos paslaugų tarnyboje, ypač daug seselių ten buvo. Dabar darome visas pastangas, kad humanitarnės organizacijos, kurios užsima e, kurios dirba šioje srityje, suteiktų Libiams ir trečių šalių piliečiams esantiems Libijoje reikalingas paslaugas. Mums svarbiausia, kad Kadafis leistų e, toms organizacijoms veikti ir teikti pagalbą. Deja, tai neįvyko. Rytinėje šalies dalyje dirba mūsų komandos, dirba uh, ekspertai, jie atliko įvertinimą padėties ir nors jie konstatavo, kad yra daugybė žmonių, kuriems reikia pagalbos, kur, sužeistų ir nors iš esmės tarptautinių organizacijų personalo skaičius ten yra pakankamas rytų Libijoje, tačiau taip nėra tokioje, tačiau taip situacija kitoje kaip mis, Misrato ir kitoje Kadafio kontroliuojamose teritorijose. Kaip žinote, dabar bandoma teikti, vykdyti operaciją per jūrą, atvežti pagalbą medicininiais, medicinė pagalba laivais, kad būtų užtikrinta sveikatos apsauga. Ačiū labai. Dabar perėsime prie kito klausimo. Pono Balčyčio klausimas, kuris skirtas komisijos nariai poniai Damanaki. Suteiksime e, keletą minučių pasikeisti vietomis komisijos narėms. O klausimas susijęs su sveikatos priežiūros skirtumais valstybėse narėse. Komisijos narė, kai būsite pasirengusi, žodis jums. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, šių klausimų sprendimo kompetencija yra valstybių narių rankose. ES gali remti, koordinuoti e, valstybių narių veiksmus, taip pat e, ge, siekiant gerinti žmonių, e, žmonėms teikiamas veikatos priežiūros paslaugas. Reikia numatyti vienodą prieigą ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos. Europos komisija ėmėsi keletos iniciatyvos. E, džiaugiuosi galėdama atsakyti į klausimą garbiam parlamento nariui. 2009 metais komisija prieėmė komunikatą solidarumas ir sveikata, e, sveikatos priežiūros paslaugų skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje. Šiame komunikate pabrėžiama, E, būtinybės suvienodinti sveikatos priežiūros paslaugų skirtumus. Praėjusį gruodžio, gruodį 14 e, valstybių narių ėmėsi iniciatyvos, e, kurią remiantis siekiama įgyvendinti bendrą sveikatos veiksmų programą. Vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų yra garantuojama pagal atvirojo, atvirąjį metodą. Valstybės narės e, susitarė laiky, siekti tų pačių tikslų sveikatos priežiūros e, srityje prieiga prie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų bei sveikatos e, paslaugų tvarumas Taip pat yra ir klausimai numatyti atitinkamose direktyvose. Yra numatyta prievolė teikti informaciją apie paslau, sveikatos priežiūros paslaugos užsienyje ir apie kainas. Pagaliau sveikatos paslaugų sektorius yra tas sektorius, kuris gauna paramą iš sanglodos fondų priemonės tokios kaip um, ligoninių infrastruktūros e, modernizavimas, e, įrangos pirkimas, e, medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas padeda pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą skurdžiausiose regionuose. Ačiū. Ačiū dabar ponas Balčytis. Ačiū gerbime pirmininkė, gerbime komisarė. Tikrai labai dėkoju už labai įsamų atsakymą tačiau mano rinkėjai kelia dažnai tokį klausimą kai kalbama apie sudėtingomis ligomis sergančius žmones tai iš tikrųjų pats pagrindinis klausimas yra slauga tačiau dažniausiai tą slaugą atlieka jų artimieji. slaugantys asmenys nebegali būti pilnaverčiai darbo rinkos dalyviai o jų situacija yra labai neapibrėžta. ar nemanote kad greta sveikatos priežiūros paslaugų suvienodinimo būtina reglamentuoti ir šį klausimą siekiant socialiai apsaugoti ir slaugą atliekančius žmones. Suteiksiu galimybę dar dviems e, parlamento nariams užduoti papildomus klausimus. Ponui Huantis ir poniai Materai, prašau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Atsižvelgiant į tai, kad direktyva, kurią jūs citavote, kalbėdami apie, apie pacientų teisų įgyvendinimą tarp valstybinėme kontekste, dar nėra įgyvendinama. Noriu žodžiu jums štai kokį klausimą. Ar tos teisės bus užtikrinamos tuo atveju, jeigu e, žmogus norės gydytis kitoje valstybėje narėje, ar jis galės tikėtis sveikatos gydymo išlaidų kompensavimo iš ligonių kasų. Jau Teisingumo teismas jau yra prieėmęs sprendimą šią temą. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš apsirikau. Aš tikrai neturėjau kelti rankos, aš kalbėsiu vėliau. Cal, and... Pone, tik Kau, jūs galite grįžti ir aš suteiksiu Jums galimybę užduoti Jūsų klausimą. Thank you, Madam Chair. Madam Commissioner. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Norėčiau užduoti klausimą apie nacionalinės sveikatos apsaugos programas. Deja, daugelis valstybių narių sumažino savo sveikatos apsaugai skirtą biudžetą dėl krizės, kokių priemonių komisija numato imtis, užtikrindama, kad valstybės nesumažintų sveikatos reikmių biudžeto, nes tai reikš, kad žmonės turės papildomai mokėti už gydimą. Uh, general... Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu bendrais bruožais pasakyti štai, ką mes turime spręsti visas šias problemas, atsižvelgiant taip pat ir į tai, kad čia kompetencija, šioje srityje kompetencija sutikta valstybėms narėms, turime to paisyti. Aš suprantu jūsų argumentus dėl to, kad netitikimui visada išlieka, aš suprantu tai. Tačiau komisija gali padaryti viską, skatindama, ragindama valstybės narės suvienodinti situaciją tarpusavyje. Taigi mūsų prioritetas yra skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, raginant jas sumažinti tuos netoligumus ir atotrukį. Mes taip pat galime reikalauti įmonių atsakomybės įgyvendinimo e, farmacijos gaminių srityje. Ta iniciatyva pradėjo komisija. Dėl pono Hudis užduoto klausimo, kada direktyva įsigalios, kuomet ir tada mes parengsime teisinę sistemą, pagal kurią bus užtikrinamos pacientų teisės ar valstybiniuose atvejuose ir bus galima tikėtis finansavimą. Ir piliečiai tada tikrai tiksliai žinos, kada jie gali tikėtis finansavimo, gydymo išlaidų finansavimo ir kada ne iš ligonių kasų. O iki to laiko dar reikės, palauk, o iki to momento reikės palaukti. Periname prie kito klausimo, kurį uždavė ponia Harkin. Jis skirtas komisijos nariui Tajani. Tai yra klausimas apie pažangą užtikrinančias technologijas. Prašau, komisarė, kai būsite pasirengęs. Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbant apie pažangą užtikrinančias technologijas, 2009 metų e, buvo priimtas atitinkamas komunikatas, e, kuriame kalbama apie bendrą strategiją ir šiame komunikate buvo kalbama apie apie technologijų plėtros galimybės, tačiau pabrėžiama, kad mes dar nepasirengę dirbti sėkmingai siekiant mokslinę pažangą paversti konkrečiais produktais parduodamais rinkoje. Todėl mes siekiame kurti tokią tra, tra strategiją, kuri leistų uh, populiarinti pažangą užtikrinančias technologijas. Komisija e, šį požiūrį pabrėžia savo pagrindų iniciatyvoje. Praėjusiais metais e, Liepos mėnesį buvo paskeltas komisijos komunikatas, buvo numatyta ekspertų grupė nagrinėjanti pažangą užtikrinančių technologijų klausimus. E, trys komisijos nariai atsakingi už skaitmeninę darbo tvarkę, ponia Kvin ir aš, mes trys komisijos nariai, e, koordinuojame šią, šios darbo grupės veiklą e, ši darbo grupė turėtų dirbti vienerius metus ir ji turėtų um, sukurti tokias priemonės ir metodus, kurie skatintų pažangą užtikrinančių technologijų plėtrą. Šią grupę sudaro 27 valstybių narių ekspertai, Europos investicijų banko ekspertai, e, taip pat įvairių profsąjungų atstovai. E, šių metų vasario mėnesį ši darbo grupė komisijai pateikė savo um, rekomendacijų projektą skirtą pažangą užtikrinančių technologijų plėtrai. Tai yra pirmasis darbo dokumentas, kurį jūs rasite apsilankę um, įmonių generalinio direktorato internetinėme puslapyje. Galutinis ataskaitos e, projektas komisijai bus pateiktas Liepos mėnesį. Ši darbo grupė turi sukurti strateginius pagrindus e, pažangą užtikrinančių technologijų plėtrai. Pažangą užtikrinančios technologijos yra labai svarbios mūsų ekonomikos e, plėtrai nes jų dėka yra kuriami ateities produktai, tai yra mūsų pramonės pagrindas, tai tarsi um, trečiosios pramonės revoliucijos e, šaltinis, padedantis ES išlaikyti konkurencingumą. E, tikiuosi, kad ES taps pirmtakę dėkdama uh, mažai anglies naudojančias technologijas. Priešingų atveju ES praras lyderės pozicijas tose srityse, kuriuose likščiau pirmauja ir kurios ES yra nepaprastai svarbios, strategiškai svarbios. Tuo pačiu atsiveria naujos augimo galimybės Mūsų skaičiavimais 950 e, e, ar 1000 milijardų eurų yra surenkama kuriant šias pažangą užtikrinančias technologijas. Manau, kad visos pramonės rytys, e, siekdamos užtikrinti savo konkurencingumą, turi remtis šiomis e, pažangiomis technologijomis. Komisija nepamirš savo vaidmens, o tam reikalingas ir Europos parlamento palaikymas, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuri numatė naujas kompetencijas Europos parlamentui. O aš, kaip buvęs Europos parlamento narys, e, Tikiuosi, kad komisijos Europos parlamento glaudus bendradarbiavimas padės padėti uh, E, pažangos šiame svarbiame sektoriuje. You, Pane Harkin, ačiū už Jūsų atsakymą ir noriu pasveikinti komisiją e, dėl to, kad Jūs tengiatės e, užtikrinti, kad Jūs būtumėte šių įvykių avangardė darbo grupė nagrinėjo šį klausimą, tačiau kas labiausia, kokia yra didžiausia kliūtis e, toms technologijoms. Taip pat turime kalbėti apie daugybę kitų kliučių, pavyzdžiui, nėra Europos patento, taip pat tobulinti teisės aktus, renkti dar reikalingus. Taigi noriu paklausti jūsų, kokių žingsnių komisija ėmėsi, spręsdama visus šiuos klausimus. Grazie, onorevole Arkin, per Ačiū, ponė Harkin, už tai, kad pripažįstate komisijos pastangas. Ačiū Jums taip pat už, už tai, kad siūlote vykdomai valdžiai e, imtis e, entuziastingiau šios ryties. Kaip jau minėjau, mes laukiame darbo grupės išvadų prieš patvirtindami komisijos strategiją, o vidutinės trukmės dokum, laikotarpiu ekspertų grupė siūlo sutelkti dėmesį į tris ramščius ir taip iš, užpildyti tr, to, tos trūkumus. Tačiau reikia tenkinti tris sąlygas, jeigu mes tikrai norime užtikrinti tų technologijų sklaidą. Visų pirma, moksliniai tyrimai technologijų srityje Europa turi sukurti pažangesnės technologijas taip pat iki prototipų stadijos. Tai yra, uh, ES mokslinių tyrimų programos turi būti sutelktos ir labiau koncentruotos, intensyvesnės. Toliau atskirų gaminių gamybą. Tuos mokslinius tyrimus turime praktiškai pritaikyti. Tai, reikia, tai reikia, reiškia, kad reikia iš, su, įvesti kitokią pusiausvyrą mūsų programą. Trečias ramstis susijęs su pasaulinė konkurencija pramonės srityje. Europa turi iš, išlaikyti savo lyderės pozicijas, kad galėtų konkuruoti pasauliniu mastu, taip pat ir, ir kainų, ir dydžio pagrindu. Taip pat investuotojams reikia sudaryti geresnės sąlygas ES. Taigi mums reikia pritraukti investicijų, tačiau reikia geriau dirbti. Uh, dėgiant visas bendrijos programas, kurios galėtų mums padėti. Ir turime taip pat užpildyti tas egzistuojančias spragas, spragas tarp, e, tarp mokslinių tyrimų rezultato ir tų mokslinių tyrimų pra, praktinio pritaikymo. Taigi, mokslinių tyrimų rezultatai turi virsti praktinio pritaikymo gaminiais. Aš esu už tai. Mes palaikome ekonomikos branduolių politiką, yra apie 2000 tokių branduolių ir ten veikia universitetai draugė su pramonės atstovas, bei taip pat svarbus dalykas yra novatoriškumo elementas, nes taip e, mūsų pramonė taps konkurencingesnė. Taigi tokia yra padėtis dabar ir mes toliau dirbsime laikydamėsi šių orientacinių gairių ir visi pasiūlymai, kuriuos pasiūlys, pateiks Europos parlamentas, galiu pažadėti, bus komisijoje labai atidžiai peržiūrėti. Ir aš mielai susipažinsiu su visa jūsų info, informacija. Ačiū. Dabar pereiname prie kito klausimo, kurį pateikė ponas Deivis ir kuris yra skirtas poniai Damanakiai, komisariai. Šį kartą kalbėsime apie ES žuvininkystės sektoriaus ateitį. Taigi, komis, komisarė, kaip pasiruošite? Prašom. Fine. Okay, thank you. <laughs> thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Parlamento nariai. Kai mano tarnybos pradėjo renkti bentosios žuvinkysės politikos reformų paketą, buvo atliktas išsamus poveikio vertinimas įvairių galimų alternatyvių reformų. Viena iš alternatyvų buvo tęsti dabartinę politiką po 2013 metų. Tokia situacija buvo panaudota kaip lyginamasis slengstis, lyginant kitų galimų alternatyvų poveikį. Ir toks status quo scenarius atsižvelgia į naujus ilgalaikio valdymo planus, kontrolės reglamentą, taip pat reglamentą dėl neteisėtos ir nedeklaruojamos žvejybos. Šio status quo scenarijaus alternatyvos yra, rezultatai yra aiškus. Jeigu nepakeisime savo politikos, tuomet met iki 2020-ųjų išteklių tvarumas bus labai sumenkęs. Kalbant apie aplinkos tvarumą, tik 6 procentai išanalizuotų išteklių būtų pasiekę iki 2020-ųjų maksimalų tvarų prieaugį. Tai turėtų būti lyginama su mūsų įsipareigojimu iki 2015 pasiekti maksimalų E, tvarų prieaugį. Taigi, jeigu tęsime remdamiesi dabartinę situaciją, tuomet e, negalėsime pasiekti savo tikslo iki 2015 užtikrinti didžiausią įmanomą prieaugį. Kalbant apie ekonominį e, mūsų žvejybos laivų našumą, pagal status quo scenarijų tik kai kurie laivynai ekonomiškai bus gyvybingi. Gaudimo sektorius apskritai patirs nulinį pelną. O kalbant apie socialinį tvarumą, situacija būtų tokia pati. Užimtumas šiame sektoriuje ir toliau smuktų, kaip ir dabar. Atlyginimai taip pat išliks žemi, o tai e, žvejo profesiją padarys vis nepatrauklesnę jaunimui. Taigi, status quo scenarijus komisijai nėra priimtinas, mums būtinos reformos ir tuo tikslu mes ir dirbame. Ačiū. Ačiū komisarė. Dabar ponas Deivis ir du papildomi kalbėtojai pasisakys, o po to komisarė atsakys jiems. Pone Deivis. Ačiū pirmininkė. Komisarė nupaišė labai liūdinantį paveikslą. Jei tęsime kaip dabar, tuomet ateityje bus nekas. E, mažai darbo vietų, taip pat ekonomiškai netvari žvejyba. Tačiau galbūt tai geriau negu alternatyva. Faktas yra tas, kad mes neturime mokslinių įrodymų apie 50 procentų vis, visos žūklės veiklos. Žinome, kad daugeliu atveju žuvų ištekliai yra labai sumenkę. Tačiau realybėje situacija yra labai pažeidžiama. Komisarė, jūs neturėtumėte atmesti galimybės, kad jeigu tęsime kaip dabar, E, tiesiog savaime daug iš tų žvejybos e, dalyvių e, subankrutuos ir pasitrauks iš šio sektoriaus. Dabar ponia Matera, papildomas klausimas. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš pritariu kolegoms, kurie būkštauja dėl viduržemio jūros žvejybos ir tai, kad reikia galvoti apie tai, kaip apsaugoti jūrų ekosistemas. Tačiau turime nepamiršti ir socialinių bei ekonominių veiklų, taip pat e, jūrinių bendruomenių, kurios turi laikytis griežtų bendrijos įstatymų, teisės aktų. E, norėčiau paklausti, ar komisija negalėtų surasti e, kuo greičiau tam tikrų pusiausvyrą užtikrinančių sprendimų tarp aplinkosaugos ir žviejų gerovės. Ponas Keli, komisarė nupiešė tikrai pesimistinį vaizdą. Noriu paklausti apie išmetamą į jūrą laimikį, sužvėjotą laimikį. Aš neseniai kalbėjau su žvėjais ir jie sakė, kad jie išrado naują tinklą, kurio dėka bus galima nebe, nebeišmesti į jūrą žvies žvėjojant tuną. Uh, Ar komisija rengėsi apsvarsyti tokią galimybę ir išvengti tokių nuostolių ateityje? Prašau, komisarė, ačiū. Jei situacija nesikeis, turime kalbėti apie, gal... turime suvokti, kad daugybė žuvų išteklių bus nebetvarus. Noriu, kad tai suvoktumėte, situacija yra labai sudėtinga ir jeigu mm, prieisime iki ekstremalios situacijos, tai reikš labai rimtas pasiekmes. Būtent todėl reikia reformos ir mes ištirsime, koks geriausias kelias priekin, kad pasiektume tikros pusiausvros, užtikrint, kad užtikrintumėme išteklių tvarumą ir taip pat e, užtikrintumėme, kad, kad reformos ekonominis ir socialinis poveikis būtų toks, kokio norime. Bet uh, noriu pasakyti štai ką. Mes ne, bandome ne prieš pastatyti aplinkosaugos ir žvėjų bendruomenių gerovės. Mums rūpi žvėjų bendruomenės ir mums rūpi ateities kartos. Būtent todėl siūlome reformą. Nes atvirai kalbant, jeigu nebeliks žuvies išteklių, tai žvėjai viduržėmio jūros regione visur Europoje nebe, nebeturės ką veikti. Uh, Taigi, kad užtikrintumėme, kad mūsų žvėjai ir mūsų žuvininkystės pramonė turėtų ateitį, mums būtina įgyvendinti reformą. Tai yra aišku. Todėl rengiamės parengti pasiūlymus, kurių tikslas bus užtikrinti mūsų žvėjų gerovę. To iš tikrųjų rimtai norime imtis. Taip pat, kalbant apie žvėjybinę įrangą, kurią minėjo parlamento narys, Mes noriu pasakyti, kad mano, mūsų tarnybos yra pasiruošę noriai susipažinti su visa nauja įranga, apie, išgirsti apie galimas naujoves ir mūsų naujos sistemos kontekste mes rengiamės teikti lėšas, dosniai dalinti lėšas, nežiūrint krizės, kad užsitikrintumėm, jog ta nauja įranga būtų naudojama. Taigi aš sveikinu visas e, žuvininkistės pramonės iniciatyvas, visas žvėjų iniciatyvas, pradedant naudoti naują įrangą. Pirmininkė, dar noriu pabrėžti, kad status quo yra, nėra išeitis, nes tai neužtikrins e, žuvių išteklių tvarumo, tai neužtikrins ateities žvėjams ir neužtikrins pakrančio, pakrantės bendruomenių ateities. Būtent todėl reikia reformos. Ačiū. Toliau kitą klausimą uždavė ponas Higginsas dėl uh, siūlomo draudimo ryklių. Ryk, ryklius, uždrausti rykliams šalinti pelekus. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti garbiam parlamento nariui už šį klausimą, nes tai suteikia galimybę informuoti mane parlamentą apie pasiūlymą uždrausti šalinti pelekus rykliams. Nuo 2003 metų ši veikla yra draudžiama pagal e, Europos tarybos reglamentą, e, kuriuo draudžiama e, šalinti pelekus rykliams tiek ES vandenyse, tiek ne ES vandenyse plaukiančiuose laivuose. Kai kuriais atvejais yra leidžiama šalinti ryklių pelekus, tačiau yra numatyta palikti visą kitą ryklio kūną pačiame laive. Mes e, pateikėme 2009 m. vasario mėnesį veiksmų planą ir numatėme virtinę priemonių. Mes aktyviai bendradarbiaujame su regioninėmis e, organizacijomis siekdami užsaugoti, užtikrinti labiausiai pažeidžiamų ryklių populiacijas. Mes susidurėme su problemomis, e, vyksta viešosios konsultacijos šią temą jau keletą mėnesių. Ir konsultacijų dokumente yra pateikiamos trys pasirinktys, apie kurias buvo kalbėta ir su tarptautiniais ekspertais e, siekiant visiškos atitikties. E, nevyriausybinės organizacijos e, ekspertai, žvėjai buvo paprašyti išsakyti savo nuomonę. Aš galiu užtikrinti, kad mums ryklių apsaugos klausimas yra labai svarbus. Aš kreipsiuosi į savo tarnybas, kad jos pristatytų visų ekspertų pozicijas. Mes atsižvelgdami į keitimąsi nuomonėmis keisime reglamentą. Šis teisėkuros pasiūlymas bus priimtas kaip galima greičiau. Aš norėčiau pasakyti Jums, kad šis klausimas komisijos darbo atvarkiai yra prioritetinis klausimas. Komisija ėmėsi visos eilės priemonių siekdama užtikrinti tvarę e, ryklių apsaugą, ne tik draudžiant šalinti pelekus rykliams. Yra susitarta dėl priemonių, pagal kurias yra uh, draudžiama žvejoti kai kuriuos ryklius ES e, vandenyse, taip pat naudoti tam tikrą įrangą gelminėje žvejyboje. Taip pat noriu pabrėžti, kad praėjusiais metais mes pateikėme tvarias kvotas ryklių žvejybai. Tai nebuvo paprasta, tačiau Mums pasisekė parengti tvarų pasiūlymą apimantį šiuos metus ir kitus metus. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Higginsui, Kroliui ir Davids. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Iš tikrųjų, barbariš, barbariška yra nupjauti uh, rykliams uh, pelekus, nes išmesti į jūrą jie vis tiek žūna. Reikėtų uždrausti tokią praktiką ir komisarė minėjo 2003 reglamentą, jis neveikia. Aš suprantu, kad situacija sudėtinga. Mes turime parengti reglamentą visiškai uždraudžiantį tokią veiklą, nes mes kitaip visiškai išnaikinsime konkrečią rūšį. Skaičiai kalba patys už save. Pavyzdžiui, numatoma vertinama, kad 2009-aisiais 26 e, milijonų ryklių pelekai buvo nupjauti. Reikia visiškai uždrausti tokią barbarišką veiklą visiems laikams. Ir mes turėtume imti, užimti lyderės poziciją šiuo klausimu. Ačiū, ponia Krauli. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisariai už jos atsakymą. Atsižvelginti tai, kad 2003-aisiais e, buvo uždrausta ryklių žvejyba, galėčiau pateikti analogiją su skumbrės situacija ES. Dabar Europos lygio susitarimas yra taip pat ekono, e, Europos ekonominės erdvės lygio susitarimas, kad bus sumažinta e, skumbrių žvėryba ir Farerų šalos ir Islandija sumažino 50, 550 tūkstančių tonų sužvėjojamų skumbrių kiekį. Ir mes galėtume tą patį padaryti ir šioje srityje dėl reiklių. Ačiū. Ponas Deivis liūtai nyksta Afrikoje, o iš mūsų jūrų nyksta reikliai. E, sveikinu komisarę už jos pastangas, tačiau e, Azijoje labai didelis, didelė yra ryklių pelekų paklausa ir iš to galima neblogai užsidirbti. Vienintelis būdas, kaip užtikrinti, kad galėtume kontroliuoti situaciją, yra užtikrinti, kad E, e, pelekai liktų ant ryklių kūnų, tik taip galėtume kontroliuoti situaciją. Atsižvelkite į tai, teikdami pasiūlymus. Komisarė, prašom žodis jums. <clears throat> Aš pritariu parlamento nariams, kad nors ir egzistuoja draudimas, situacija mūsų netenkina. Ir žinome, kokia yra realybė. Žinome, kaip viskas veikia ir žinome, kad Tai yra labai pelninga pramonė. Tačiau turime imtis priemonių, nuoseklių priemonių, kurios atitiktų mūsų teisinę bazę. Taigi paaiškinsiu. Problema kyla todėl, kad dabar pramonė gali iškrauti pelekus ir ryklius skirtingose uostose. Taigi gali iškrauti pirmiausia pelekus, kurie yra vertingesni, kaip prisivaizduojate, dėl paklausos, ypač Azijoje ir gali iškrauti ryklių kūnus kažkur kitur. Taigi sukontroliuoti visą šią situaciją labai sudėtinga ir todėl kyla ir ši problema. Mes į tai atsižvelgėme ir todėl pradėjome konsultacinę procedūrą, kadangi norėtume išspręsti šią labai sunkę situaciją. Taigi jums galėčiau pasakyti tai, kad parengsime ambicingą pasiūlymą. Tikiuosi, iki metų pabaigos turėsime naują teisinį instrumentą ir turėsime konkrečių rezultatų ir reglamentuosime šią situaciją visiems laikams. Dėl analogijos su situacija, su skumbrių situacija, Europos Sąjunga šioje srityje padarė viską, ką gali ir taip pat pasakysiu, jog valstybės narės taip pat buvo labai pasiruošusios bendradarbiauti, mūsų žvėjai ir pramonė turėjo labai daug ką paukoti, kad užtikrintų šio išteklio tvarumą. Todėl mus labai liūdina, kai Islandija ir Farerų salos priemė vienašališką poziciją ir pačios savavališkai padidino kvotas. Mes to negalime priimti. Taigi Dabar mano mm, tarnybos kartu su priekybos komisaro pono Degicht tarnybomis e, rengia teisėkuros pasiūlymą, kokiu teisiniu priemoniu galima būtų imtis tokiomis, e, tokiu atveju. Nes dabartinės priemonės numato tik tai šviežią žuvį, šviežią, šviežią skumbrę, o ne jos produktus ir ypač mm, žuvų miltus ir, ir taukus. Būtent tuos produktus e, Islandija ir Ferrero salos labiausiai ir, pro, pro, ir, ir eksportuoja. Taigi, dar sėki pasakysiu, kad komisija padarys viską, ką gali, kad užtikrintų, jog kito žvejybos sezono metu jau būtų šio ištekliaus užtikrinta apsauga. Ačiū. Dabar periname prie uh, parlamento vicepirmininkės ponos Kratsos klausimo apie naująją jūrų strategiją viduržėmio jūrai. Komisarė, kai būsite pasirengusi, prašau. Noriu padėkoti poniai Kratsai už jos klausimą, nes tai mums suteikia galimybę pakalbėti apie labai sudėtingą padėtį Viduržėme jūros regione. Norėčiau parlamentą informuoti, kad komisija neseniai paskelbė komunikatą dėl partnerystės ir bendros gerovės pietų viduržėmio regione. Šiame komunikate išdėstytos priemonės skirtos atremti iššūkius, su kuriais susidėjo dabar šis regionas. Kaip žinote, Pagal paskutinę informaciją ten susidariusi situacija yra ekstremali, kelianti ypač dėlį susirūpinimą. Komisija yra patenkinta tuo, kad šia, ši komisijos iniciatyva susilaukė plataus palaikymo. Komunikatą teigiamai vertino visos es valstybės narės bei, tikiuosi, Europos parlamentas. Norėčiau pristatyti, kokių veiksmų jau ėmėmės siekdami tikslo užtikrinti, kad ši naujoji jūrų strategija viduržėmio regione taptų realybę. Visų pirma, integruota jūrų politika. Mes jau sukūrėme darbo grupę skirtą integruotai jūrų politikai, kurioje dirba visos regionų, visos viduržėmio pakrantės valstybės bei visų konvencijų atstovai. Rengėmės imtis veiklos apimančios jūras, taip pat finansavimą regione. Ir šios iniciatyvos kontekste jau pradėjome pirmąjį techninės pagalbos projektą, pradėta e, pagal Europos kaiminystės priemonę, e, skirta integruotai viduržėmio jūrų partnerystiai. Taip pat noriu informuoti apie iniciatyvą, kurios ėmėsiu neseniai. Pradėjau, pradėjau bendrą bendradarbiavimo projektą Viduržėmio jūros regione draugė su e, Tartutinė jūro organizacija ir Europos investicijų banko. Aš tikiuosi, kad tai bus vaisinga investicija, aš daug iš jos tikiuosi. Taip pat rengėme simti konkrečių veiksmų e, jūrų e, mokymo srityje, nes tai yra labai aktuali tema toms valstybėms. Taip pat imsimės veiksmų užtikrinant integruotą jūrų teritorijos priežiūrą. Ir čia e, rengėmės įtraukti privatų sektorių, nes kalbant apie jūrų sektorių, privataus sektoriaus dalyvavimas čia yra būtinas. Komisija taip pat rengėsi viduržėmio jūros pakrantės apsaugos tarnybų forumą. Taip pat rengėme suintensyvisti pastangas žvejybos kontrolės rytyje renkti bendrus seminarus ir daryti tai bendradarbiaujant su pasaulio maisto ir žemės ūkio produktų organizacija. Kalbant apie aplinkosaugą ar klimato kaitą, ES mastų komisija dirba su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų aplink reikalingą aplinkosaugos statusą iki 2020-ųjų. Taip pat bendradarbiaujame Barcelonos konvencijos kontekste su viduržėmio jūros partnerėmis, siekiant užkirsti kelią taršai regioninėse jūrose, kurios ribojasi su ES e, migracijos problemos regione. Komisija yra pasirengusi teikti paramą kaimininėms es valstybėms, kurios susiduria su e, migracinių srautų problema ir teikti paramą. Dabar e, rengiame finansinės pagalbos vokus pagal išorės sienų fondą, taip pat pasitelksime Europos pabėgėlių fondo išteklius, kurie numatyti 2011. -iesiams. Kalbant apie išorės sienų stebėseną, Komisija palaiko uh, nuolatinius kontaktus su Frontex, kuri 2011 pradėjo bendrą operaciją, kurios tikslas užtikrinti išorės e, e, sienos kontrolės kontrolė regione. Draugė su Europolu komisija rengia rizikos vertinimo ataskaitą apie tai, ar, ar ta politinė at, sudarši politinė situacija gali būti uh, labai trapi ir pažeidžiama ir ar čia gali e, tai kelti daug grėsmės e, teroristas. Pone Kratsa, papildomą klausimą. Ačiū už tai, kad paminėjote naująjį projektą ir taip pat komisijos ateities planus. Mane džiugina taip pat ir jūsų e, pasisakymas apie padėtį Viržėmė jūros regione, bet turiu štai kokį klausimą. Kaip jūs vertinate projektus skirtus trašos taršos prevencijai, taip pat energetiniai sričiai ir kaip tie, poli, kaip tie projektai integruojami į jūrų politiką. Ir ar jūs manote, kad tie projektai ir programos būtų vertingi toje naujoje politikos strategijoje, kurią jūs pristatėte? Ačiū. Pone Kratse, ponas Lavijan turi papildomą klausimą ir dar vienas kolega kelia ranką. Jūs taip pat norite žodį klausimą papildomą? Pirma ponas Lavie, paskui ponas Veigal. Komisario, nel quadro della nuova politica. Pana pirmininkė, pana komisijos narė. Naujojoje jūrų strategijoje ir kitose politikos srityse yra numatytos bendradarbiavimo galimybės. Tačiau ar jūs manote, kad pagal sanglaudos politikos strategiją būtų galima derinti skirtingas politikas, tai yra tausų, tausią žvejybą ir kitas politikos rytis. Ačiū, panas Vaigelis. Aš noriu užduoti klausimą poniai komisijos nariai. Daugelis uh, valstybių narių stengiasi savo žuvininkystės problemas perkelti į uh, tokias valstybės, kokio, kurios neegzistuoja teisinė prasme, pavyzdžiui, vakarų Sahara. Komisija numatė dėrybinius įgaliojimus dėryboms su Maroku. Noriu paklausti, kokias garantijas mes turime, kad ta uh, parama, kurią gauname, kurią skiriame Afrikai, iš tikrųjų pasieks pačius gyventojus, o ne tenkins Europos žvėjų poreikius. Ačiū, noriu pritarti poniai Kracijai ir pritarčiau, kad viduržėmio jūros tarša yra labai didelė, atsiranda naujos grėsmės, jo labiau, kad viduržėmio jūros regionas yra ribotos apimties. Mes norime pagerinti komisijos bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir turiu pasakyti, poniai Kracijai, kad komisijos narys Patočnikas ir aš lankėmės Graikijoje, kur buvo aptarta galimybė spręsti viduržėmio jūros taršos klausimus. Turime stengtis geriau nustatyti laivų taršos atvejus pagal EMSOS sistemą. Tok taip pat tokias sistemas kaip SafeSynet ir CleanSynet. Jau dabar egzistuoja tokios sistemos, kuriuose gali dalyvauti valstybės narės ir kuriomis siekiama sumažinti taršą iš laivų jūrų vandenyse. Aš norėčiau paskatinti ne tik valstybės narės, tačiau ir mūsų kaimynės dalyvauti šiuose uh, programuose, siekiant bendrų tikslų. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, noriu pasakyti, kad taip, mes imsimės kai kurių iniciatyvų ir mes e, renksime iniciatyvas GSM komitete taip pat yra rengiama naujoji jūrų strategija Adrijos jūros regionui. Mes bendradarbiavame su įvairių valstybių e, vyriausybėmis Italijos, Slovenijos, Graikijos vyriausybėmis, tačiau Ir bendradarbiavame su kitomis kaimynėmis, tai yra Kroatija, Juotkalnyje, Albanija. Ir bandysime parengti bendrą jūrų strategiją skirtą šiam regionui. Noriu pabrėžti, kad atsivers galimybė pasinaudoti sanglaudos fondų lėšomis. Apie tai jau buvo kalbėta šiandien. Ir paskutinė pastaba dėl vakarų Saharos. Taip, e, daug nuogastavimų turime susijusių su tikraisiais privalumais e, ir svarstame, ar iš ties parama Marokui yra panaudojama teisingai. Mes kreipėmės į Maroką, kad ji pateiktų mums duomenys susijusius ne tik su sustarimo įgyvendinimu, tačiau ir e, rodančias, kaip e, įvairūs regionai įgyvendina šias programas ir kaip vyksta paramos paskirstimas. Mes Atnaujinsime pereinamo laikotarpio protokolą, pratesime jo galiojimą vienerius metus. Tik tokiu būdu matysime, ar jis veiks ar ne. Ačiū. Ačiū komisijos narė, noriu padėkoti už tai, kad atvykote. O dabar poniai Kvin klausimai. Ir pirmasis klausimas e, pono Papa Nikolo dėl mokslininkų rengimo ir universitetų vertinimo pagal pavyzdinę iniciatyvą dėl inovacijų. Komisijos nariai, kai busite pasirengęs, atsakykite on the three rd intensity target the state of innovation urgency. 3 procentai yra mūsų siekis ir iniciatyva dėl inovacijų parodo, kad mes prarandame lyderės pozicijas, o pirmaujančias užima Japonija ir Kinija. 3 procentai lėšų yra skirti, kad šie iššūkiai būtų atremti. Mūsų tikslai yra ambicingi E, skatiname mokslinius tyrimus ir naujoves. Praėjusiais metais vyko dvišaliai dialogai, visos beveik valstybės narės yra numačiusios e, numačiusios bendradarbiauti mokslinio tyrimų ir plėtros srityje. Yra numatyta, kad valstybės narės turi nusistatyti nacionalinius e, tikslus, e, o taip pat numatytas koordinavimas e, bendrų veiksmų. Stengiamės numatyti kliūtis ir ištirti, ar finansavimas yra pakankamas bus tyriama, ar 3 procentai lėšų yra panaudojamos teisingai. Yra numatyta sukurti 1 e, milijoną naujų darbo vietų iki 2020 metų mokslinių tyrimų ir plėtros srityje e, turint omenyje, kad daugelis mokslininkų išeis į pensijas, tai yra labai svarbi iniciatyva. E, naudos gaus ne tik pramonė, tačiau ir visa visuomenė. Inau, iniciatyva dėl inovacijų numato ir konkurencijos didinimą. E, yra numatytas, e, numatyta galimybė parengti daugiau mokslininkų daktarų. E, taip pat Pagal mokslinės publikacijas ES siekia patekti į dešimtuką e, šalių e, spausdančių svarbias e, mokslinės ataskaitas. Dabar 37 37 procentais JAV pirmauja šioje srityje nei Europos Sąjunga. Mes siekiame uh, No, Nu, pirmininkė nutraukė ir prašo e, komisijos narės e, savo pranešimą skaityti lėčiau. Tai visą laiką nutinka. E, Kalbant apie birželio tyrimus ir mūsų galimybės studiją, komisija um, numatys tarptautinę reitingavimo sistemą, pagal kurią bus galima reitinguoti um, universitetus ir aukštasias mokyklas. Tokiu būdu uh, bus skatinamos inovacijos, švietimas, uh, regionų bendradarbiavimas ir tarptautinio aspekto dėgymas. Ši koncepcija leis studentams, politikams ir patiems universitetams um, siekti konkrečių tikslų ir taip pat uh, kurti savo reitingavimo sistemas. Mes uh, suinteresuotosios šalis dalyvauja visose šio pasiūlymo rengimo stadijose. Ačiū, komisarė. Dabar ponas Papa Nikolau. Pone komisarė. Pone komisarė, dėkoju Jums už Jūsų atsakymą ir norėčiau priminti Jums, kad prieš aštuonis metus, 2003-aisiais, mūsų Lisabono strategijoje sakėme tą patį, kad reikia remtis novatoriškais sprendimais, moksliniais tyrimais ir užtikrinti, kad Europos ekonomika būtų konkurencingesnė. Nuo to laiko dirbdama kaip komisijos nariais esate, turite sukaupus daug patirties ir kaip jūsų nuomonė mes gali, turėtume, galėtume pasiekti savo tikslų, kad išvengtume panašių uh, rezultatų, kaip vykdydami tą strategiją, kuri buvo nesėkmė. Ponas no Ačiū. Pirma, man visai buvo nesunku klausytis komisarės, o dėl švietimo institucijų norėčiau paklausti, ar komisarė tenkina tai, kad Europos institucijos e, turi ir norą, ir galimybę pagerinti situaciją ir reitinguose pakilti pasaulio mastu ir taip pat. E, bendradarbiauti siekiant išvengti besidubliuojančių tyrimų ir inovacijų. Koksgi skirtumas tarp to, ką pasižadėjome Lisabono sutartyje, e, strategijoje. Dabar inovacijos yra Europos politikos e, pagrindas yra ne tik komisijos valstybių narių ir parlamento įsipareigojimas, bet ir Europos e, vadovų tarybos išreikštas pasi, pasižadėjimas. Yra 34 įsipareigojimai inovacijų sąjungoje e, už kuriuos atsakingi įvairūs mano kolegos. E, ten mes nuolat stebime, kokie pasiekti, kokia pasiekta pažanga, kokie pokyčiai ir kokie rezultatai. O jeigu nepasiekti rezultatų, kodėl ne? Kasmet tikimės renkti inovacijų konvenciją, kur sueitų kartu įvairios suinteresuotos šalis, kurios galėtų susėstų, susėsti kartu ir peržiūrėti praėjusiu metu padarytą pažangą. Iki šiol mes nepasiekėme visų Lisabonos tikslų. Uh, Taip pat bus kasmetinė augimo peržiūra, taip pat bus nacionalinės programos, kur valstybės narės labai aiškiai nusistatys savo tikslus ir numatys, kaip pasiekti jų. Tai yra, manau, dar vienas žingsnis į priekį. Kalbant apie universitetų modernizavimą, tai yra svarbus klausimas, kylantis visoms valstybėms narėms. Nepakanka, kad vienas ar du universitetai keliose valstybėse narėse būtų aukštai reitinguojami. Visose, visoje ES visais lygiais reikia modernizuoti universitetus ir, kaip minėjote, reikia vengti pasikartojimo, dubliavimuose kur kiekvienas universitetas mano, kad jie gali savo universitete, e, kiekviename fakultete e, įsteigti e, kompetencijų centrą. Tai nėra efektyvu, tokiu būdu labai daug dubliavimosi, mes to ir bandome išvengti. Tačiau prisiminkime, kad komisija šioje srityje neturi kompetencijos. Taigi, ką mes galime padaryti ir ką daro komisaras Vasilijų, yra būtent tai, kad aiškiname valstybėms narėms, jog praeities politikos tęsti negalima, reikia keistis, reikia nuspręsti, kuriuose sritise ar mes ar konkretus universitetas turės steigti kompetencijos centrą ir numatyti realią universiteto modernizavimo programą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū komisarė. Dabar pereiname prie kito klausimo, e, kurį pateikė e, ponas Sukalas. E, dėl minimalių pagal mokslinio tyrimų septintąją bendrąją programą vykdomų projektų kontrolės ir didelio klaidų kiekio. Komisarė, prašom. Ačiū. Aš taip pat pasistengsiu prisiminti ir vertėjus. Būtina sąlyga, kad galėtume atlikti ex post auditą, yra ta, kad e, naudos gavėjai pateiktų atitinkamus uh, mokėjimų prašymus. Pagal septintą bendrą programą pirmasis ataskaitų teikimo laikotarpis įvyksta 18 mėnesių po to, kai prasidėjo projektas. Ir dėl to daug mokėjimo prašymų pagal šią programą, kuriuos galima audituoti, jų pakankamai susikaupė tik 2010-aisiais. Tačiau Europos e, komisijos kontrolės tyrimų strategija numano, kad reikia užtikrinti e, tyrimų išlaidų legalumą daugiamečių pagrindų. Nuo praėjusiu metu gruodžio 31 komisija e, baigė 345 e, e, šios programos auditų ir apie 432 projektus. Per tą patį laikotarpį 4,482 milijonų eurų finansinės korekcijos buvo atliktos iš atlikus 88,63,0 milijonų auditą. Tie projektai buvo E, įgyvendinami pagal kofinansavimo principą. Didžiausia rizika yra tai, kad e, kartais mokėjimo prašymuose naudos gavėjai įtraukia netinkamas išlaidas. Kai kurių naudos gavėjų apskaitos būdai ypač e, yra per sudėtingi naudos gavėjams ir todėl daug išlaidų pateikiamų ES apmokėti iš tikrųjų yra netinkamos. E, balandžio mėnesį 2010 paskelbtame dokumente yra pasiel, numatomos, numatomas taisyklių supaprastinimas ir aiškinimas. Tokiu būdu galima bus sumažinti klaidų skaičių ir sumažinti netinkamų išlaidų tačiau taip pat paskatins tyriejų dalyvavimą įvairiose programuose ir lengviau pasieksime tyrimo tikslų. E, visiems sudaroms, sutarus šių metų sausio 24 dieną komisija ėmėsi trumpalaikių supaprastinimo veiksmų ir įgyvendino konkrečias priemonės pagal 7 pagrindų programos programą. Ačiū, ponas Cukalas, prašau. Tai Ačiū, ponė komisarė, už tokį išsamų atsakymą. Nežiūrinti tai, aš konstatuoju, kad 0,4 procentai yra netitikimas, bet aš imtis kalbu apie tai, kas patikrinta mes kalbame apie 4 procentus, bet man atrodo, kad tai neužtikrinama. Viena vertus reikės supaprastinti septintos pagrindų programos procedūras, e, pasirenkiant aštuntai pagrindų programai ir užtikrinti, kad vykdoma kontrolė būtų išsamesnė. Galbūt tai atrodo prieštaringas teiginys, bet jis toks nėra. Yra ir įdomių dalykų. Mes visi žinome, kad Europą išgelbės tik moksliniai tyrimai. Ačiū. Commissioner. Yes, make... Iš tikrųjų, aš manau, kad mes turime siekti kiek įmanoma labiau supaprastinti procedūras, kad naudos gavėjai galėtų remtis įprastinė, jiems įprasta apskaitos tvarka, samdydami darbuotojus, kad jie neprivalėtų remtis paralelę apskaitos sistemą, kaip buvo iki šiol. Žinoma, tai susijęs su sudėtingas rytimi ir rizikos. E, atsiprašau, klaidų rizika. Tačiau, žinoma, turime suvokti, kad mokslininkai, tyrėjai nėra labai suinteresuoti ES lėšų pasisavinimu. Juoms labiau rūpi fundamentalūs tyrimai. Uh, kurių dėka galima pasiūlyti tikrai novatoriškų įdomių sprendimų ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Taigi mes bandome supaprastinti tas procedūras, kiek tai yra įmanoma. Ačiū. Tiems, kurie laukia, noriu pasakyti, kad kitas klausimas bus paskutinis komisijos nariai Gigin Quinn, nes dar laukia komisijos narys Potočnikas. Po Pona Tikau uždavė klausimą, bet jos vardu yra ponė, ponas Balčytis ir tas klausimas susijęs su matrišomis ir vidutinėmis įmonėmis ir inovacijomis Europoje. Ačiū. Komisija yra pasirengusi užtikrinti geresnę prieigą e, mažoms vidutinėms įmonėms dalyvauti ES programuose ir užtikrinti, kad jų novatoriškos sprendimų vaisiai pasiektų rinkas. Ir Čia noriu prisiminti novatoriškos sąjungos komunikatą patvirtintą metų spalio mėnesį. Taip pat e, šių metų vasarą mėnesį pasirodžiusi dokumentą. Šalia žalios knygos nuo iššūkių prie galimybių, tai yra e, žalioji knyga skirta ES finansa moksliniams tyrimams, ten kalbama apie mokslinio tyrimų ir inovacijų ateitį. Taip pat kaip geriau užtikrinti, kad būtų atsižvelgta ir mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Šios strateginio pagrindo tikslas užtikrinti, kad ES programos taptų paprastesnėmis ir patrauklėmis. Kalbant apie ateitį, e, už, reikia užtikrinti vienintelio langelio principą, bendras informacijos technologijų platformas ir taip pat finansavimo priemonės apimančias visą inovacijų grandinę ir paprastesnės e, paraiškos finansavimui taisyklės. Ir komisija parengs atitinkamus pasiūlymus dėl bendro strateginio pagrindo iki metų pabaigos. Mes septintojama pagrindų programoje jau įvedėme priemonės skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai yra esame numatę tikslinius biudžetus. Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtas biudžetas turėtų aukti nuo 3,3 nuo 14,3 procentų iki 15 procentų, kaip numatyta teisės akte. E, mažoms vidutinėms įmonėms reikia konkrečios paramos, ir, o septintojame pro, pagrindų programoje tai numatyta numatyta e, komisijos ir beveik 600 e, organizacijų ir įmonių partnerystė, kalbu apie priekybos rūmus, apie regionės organizacijas. Taip pat, remintis bendromis gairėmis, šis tinklas numato ir e, kontaktinius nacionalinius taškus skirtus septintai pagrindų programai, galimybę geriau dalyvauti šio, šioje programoje, mažoms ir vidutinėms įmonėms geresnės galimybės susirasti partnerių ir renkti konsultacijas, įtraukiant mažų ir vidutinių įmonių atstovus. 700 mažų ir vidutinių įmonių patikė pasiūlymus 7 pagrindų programą. Ačiū komisarė ponė Balšyti. Thank you, Mr. President. You, Mr. Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų atsakymus. Mažos ir vidutinės įmonės susiduria su įvairiausiamis kliūtimis. Kartais joms nepasiseka užsitikrinti paskolos, nes iš nes biurokratija reiškia pernelik didelės išlaidas. Ar komisija rengėsi parengti paprastų taisyklių rinkinį, kad užtikrintų geresnį mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą ES mokslinių tyrimų programoje? Ar komisija rengėsi skirti 30 procentų ES mokslinių tyrimų fondų lėšų ir numatyti tą dalį tik mažoms vidutinėms įmonėms? Trys konkrečios priemonės buvo priimtos šių metų sausio 23 susijęs su septintosios mokslinės programos finansavimu. Ir šios priemonės atliepia šios mokslinės programos dalyvių nuogastavimus. Tai yra priemonės susijusios su personalo išlaidomis, kaip jos yra apskaičiuojamos, e, kaip paskirstomi e, atlyginimai, ar jie gali būti kompensuojami, kaip vienkartinės išmokos. E, taip pat yra numatytos priemonės skirtos pašalinti netitikimus. Mano supratimu, tai yra labai svarbu. Svarbu laikytis jau numatytų taisyklių. Taip pat yra numatyta elektroninio mokymo programa mažoms ir vidutinėms įmonėms, ji pradės veikti šiais metais. Yra numatyta pagerinti prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie mokslo ir plėtros projektų. Taip pat mm, numatyta numatyta galimybė nemokamai e, dalyvauti mokymuose elektroninėje erdvėje ir keistis informaciją. Manau, kad šios priemonės iš esmės keis ir gerins situaciją MVI ir aš tikrai nebejoju, kad mes e, sukursime ir daugiau naujų idėjų, kaip galėtume padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū komisijos narė už jūsų dalyvavimą. Kitas klausimas yra pono Poselto klausimas skirtas komisijos nariui Patočnikui, susijęs su Vokietijos didmieščių oro tarša. Komisijos nariai, kai būsite pasirengę, žodis jums. Madam Chair, uh, honorable members of the parliament. Uh, Pirmininkė, uh, garbus parlamento nariais, uh, E, aplinkos oro direktyvos numato tam tikras e, ribinės vertės dėl tam tikriems teršala, teršalams. Be gerųjų praktikų skatinimo įgyvendinančiame komite, komitete komisija taip pat stengiasi užtikrinti, ar iš tikrųjų laikomasi direktyvose numatytų ribinių skaičių. Direktyvoje reikalaujama jau nuo 96 metų, kad valstybės narės sukurtų ir įgyvendintų bendrą strategiją, įskaitant ir ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės. E, raidės kategorija ypač svarbi, sprendžiant situacijas, kai kyla pavojus, kad e, PM 10 ribinės vertės bus viršytos. Kai tik viršėjamos ri, ribinės vertės ir tolerancijos riba, reikia imtis tam tikrų priemonių ir e, turi valstybės narės parodyti, kaip bus pasiekta atitiktis iki tam tikros datos. Per du metus valstybės narės e, nuo to viršėjimo turi pateikti komisijai planus o ir taip pat nuspręsti, kokias priemonės numatyti atitinkamuose veiklos planuose. Tai atitinka subsidiarumo principą ir pripažįsta faktą, jog vietos ir nacionalinės institucijos gali geriausiai identifikuoti veiksmingiausias priderintas priemonės skirtas kovoti su koncent... didelėmis koncentracijomis tam tikro teršalo, tam tikrose zonose. Komisijos atitikties patikrinimas daugiausia, daugiausia dėmesio kreipia į tai, ar e, ribų laikomasi, o ne, ne tiek daug dėmesio kreipiama į kaip tai daroma. 2009 e, metams Vokietijos pateikti duomenys rodo, kad 70 iš 80 oro kokybės zonų ir toliau viršyje PM ribinės vertės. Dauguma zonų e, gavo atitikties datos pratesimą iki šių metų liep, birželio 11 kadangi jos parengė oro kokybės planą su aiškiu tvarkaraščiu ir priemonėmis, nurodančiomis, kaip bus pasiektos tos ribos iki nustatyto termino. Münchenas yra taip pat vienoje iš tokių zonų. E, Pratestas laikas buvo su ta sąlyga, kad kompetitingos valdžios institucijos patikslins savo oro kokybės planus, įtraukdamos trumpalaikės efektyves priemonės skirtas kontroliuoti arba net e, laikinai sustabdyti tą veiklą, kuri prisideda prie to, kad viršėmos ribinės vertės. Kalbant apie NO2, komisija tikisi, kad mano, kad daug valstybių narių patirs tas pačias problemas kaip ir su PM. Iki 2010 buvo viršytos tos ribos ir laikotarpiai pratesiai iki 2014 metų, per kuriuos galima sumažinti tas, ta, tą viršymą, nepažeidžia direktyvos, bet e, tokiu būdu iškyla prievolė iki 2011 rugsėjo e, pabaigos e, pateikti duomenis už 2010 metus ir parengti atitinkamus taršos mažinimo planus. Būtin. Ačiū komisijos nariu už labai tikslų atsakymą. Trumpi klausimai. Pirmiausia, ar komisija išaiškina atskiroms valstybėms narėms E, kokiu kriteriju jos turi laikytis. Ar jūs darote skirtumą, traktuodami skirtingas valstybės narės? Kokie pasiūlymai yra numatyti miestams, kaip jie galėtų mažinti oro taršą? Ačiū komisijos nariai. Kriterija. At... Kriterijai visoms valstybėms narėms yra tie patys ir tiesa ta, kad dėl skirtingų geografinių sąlygų kai kurie miestai tokie kaip Italijos Milanas sunkiai pasiekia tuos kriterijus, kuriuos lengviau pasiekia kiti miestai. Tačiau visų svarbiausia yra tai, kad Visiems ES piliečiams yra siekiama užtikrinti tą pačią sveikatos priežiūros ir sveikatos apsaugos e, laipsnį. Jei e, yra specifinių klausimų, būtent aktualių atskiriems e, regionams, mes stengiamės tuos specifinius klausimus e, spręsti specifiškai, e, teikdami geriausius pasiūlymus. Mes visą laiką siekiame rasti sprendimą. Tai yra, mes e, norime griežtai padėti ir visada gebėti padėti. Paprastai mes e, nerengiame specifinių rekomendacijų atskiriems miestams ar atskiriems regionams, todėl kad mes manome, kad vietos valdžia geriau susipažinusi su situacija nei mes. Mes tikriname, ar atitiktis yra pasiekta, tačiau aišku, paprastai standartizuotas rezultatų teikiantis požiūris ir yra užtikrinamas tik derinant įvairias priemonės, kartais ir struktūrinės. Ačiū komisijos nariai. Kitas klausimas yra užduotas pono Kadenbacho, kurį dabar pakeičia ponas Osinis. Ir šis klausimas susijęs su ES biologinės įvairovės strategija. Ačiū. Gerbiami nariai, komisija baigė parengti naują ES bio įvairovės strategiją, kuri leis spręsti bio biologinės įvairovės išsaugojimo klausimą ateityje. Tikimės ją patvirtinti gegužės pradžioje. Dar vyksta vidinės konsultacijos dėl šios strategijos komisijoje, todėl negaliu pateikti daug informacijos apie ją. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad joje atsižvelgiama į tarybos patvirtintą ambicingą mandatą ir taip pat tikslus patvirtintus e, pagal bio įvairovės konvenciją. E, strategija sutelks dėmesį į keletą pagrindinių tikslų, ypač bus akcentuojamas e, akcentuojama bioįvairovė, kuria iškilo išnykimo grėsmė, gamtos išsaugojimas, žemės ūkis ir miškai, rūšys ir ES indėlis į bioįvairovės išsaugojimą pasauliniu mastu. Taigi remiamasi jau galiojančiais ES teisės aktais, taip pat akcentuojama Natura 2000 e, tinklo valdymas ir gyvendinimas. Taip pat bus svarbu apsvarstyti, kaip žemės ūkio politikos ir bendros žuvininkystės politikos bei būsimos anglodos politikos priemonės uh, E, užtikrintų tos strategijos įgyvendinimą. 2020 strategija numato, kad bio įvairovės nikimas turi būti sustabdytas. Todėl galiu Jūs patikinti, kad strategijoje bus numatyti veiksmai, kurių, kurie padės pasiekti šių tikslų. Tai apims ir veiksmus skirtus e, habitatų ir buveinių direktyvos įgyvendinimui, taip pat paskelbti, e, pritaikyti specialias išsaugojimo priemonės kai kuriems rūšims ir buveinėms Europos mastu. Komisija rengėsi paskelbti naują komunikatą šiuo klausimu šių metų antroje pusėje. Mes nenorime pakeisti jau parengtus komunikatus, bet juos patobulinti, sutelkdami dėmesį į bendrą struktūrą ir su, sukauptą patirtį bei žinias, kurios yra labai svarbios įgyvendinant teisės aktus šioje srityje. Mes taip pat priminsime kitas galimybės, taip pat e, kontrolės ir stebėsinos galimybės e, esmastų bei inspekcijos galimybės. Reiktų priminti, kad EES teisinis e, pagrindas e, patikrinimų ir inspekcijų srityje jau buvo patobulintas ir numatyti minimalus e, kriterijai aplinkosauginių inspekcijų srityje valstybėse narėse. Buvo numatytos įvairios nuostatos, taip pat liečiančios atskirus, atskiras aplinkosaugos rytis. Tačiau dėl detalaus tos strategijos turinio dar nesusitarta. Įvyks suinteresuotų atstovų e, susitikimas, taip pat dalyvaus ir parlamento atstovai per atitinkamo komiteto narius ir turės galimybę išsakyti savo nuomonės ir pasiūlyti savo sprendimus. Ačiū. Ačiū komisarė. Prieš pradedant užduoti papildomus klausimus, norėčiau paprašyti mm, e, dalyvu, dalyvius, kad kitas klausimas, pono Švanco klausimas, bus paskutinis. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarui už išsamų atsakymą. Laukiame naujosios ES bio įvairovės strategijos ir aišku, parlamentas turės daug minčių. O dėl Nagojos ir strategijos, tai norėčiau paprašyti jūs pakomentuoti, uh, kokios pažangos pasiekti įgyvendinant Nagojos sprendimus, ypač dėl NBS protokolo, dėl saugomų jūrinių zonų. Nagojos uždaviniuose konkrečiai kalbama apie tai. Taip pat jūs minėjote, kad ir BŽUP bus numatytos biologinės įvairovės apsaugos priemonės. Tačiau parlamentas prašė taip pat saugoti ir laukinės vietovės. Ką planuojate daryti šiuo atžvilgiu? Yra papildomas klausimas iš pono Posildo. Ko? Komisarė, norėčiau paklausti, ar jūs taip pat ketinate apsaugoti laukinę florą ir fauną, ar ir įvairiausius e, naminius gyvūnelius ir dekoratyvinius augalus, kuriems kyla pavojus. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie biologinę įvairovę, o dabar e, svarbu paminėti tai, kad kai kurios valstybės narės, įskaitant ir mano, bando pasiekti, e, iš ES išsiderėti žemesnius tikslus. Ir norėčiau išgirsti iš komisaro, ar jis pritarė, kad galima būtų mažinti tuos e, uždavinius tikslus, ar reikia laikytis dabartinių. Ačiū, komisarė. Ačiū visiems trims kalbėtojams dėl Nagojos, kaip vyksta pažanga. ABS atžvilgių viskas gerai, problemų nėra. Yra mažų problemėlių dėl vertimo, bet iš esmės viskas einasi gerai. Jau ketiname ir pradėti ruošti teisės aktus, kuriuos galėtume pasirašyti ir po to pereiti prie ratifikavimo. Aišku, tai užtruks, tačiau nematau jokių rimtų kliučių šiame procese. O dėl jūrinių saugomų vietovių čia tikrai atsiliekame bandome paskubinti veiksmus, tačiau be abejonės taip pat ir dėl Nagojos įsipareigojimų reikia padaryti daug daugiau Europoje, nei kad daroma dabar, taip pat ir dėl Natūra 2000 ir savų įsipareigojimų. BŽUP ir Natūra 2000 finansavimas, aš darau viską, ką galiu, kad tai atsispindėtų pirmajame ir trečiajame ramščiuose ir kad biologiniai įvairoviai būtų skirtas tinkamas, tinkama vieta būsimoje BŽUP. Esame parengę bendrą e, laišką keli komisarai, kurį pasiuntėme praėjusiai aplinkos ministrų tarybai ir pasakėme, kad pritarėme tokiai pozicijai. E, dėl pono posalto klausimo visa Natūra 2000 apsaugos e, procedūra saugo 18 procentų maždaug Europos žemės. Tai yra taip vadinamosios Natūra 2000 zonos. Taip pat yra dvi direktyvos, viena paukščių, kita e, buveinių, kuriuose aiškiai apibriešta, kas ir kaip saugoma, kokiame ligmenyje ir taip toliau. Taigi, tai yra platus teisės aktas, Jame nėra labai konkrečių nykstančių rušių. Taigi norime veikti taip, kad užtikrintume plačią apsaugą, tačiau faktas toks, kad ES e, teritorijoje yra daug rūšių, kurios, kuriams tikrai keila didelis pavojus, taigi čia reikia padaryti daugiau. Dėl tikslų Atsakymas paprastas. Šiuo metu neturėtume kalbėti apie uždavinių mažinimą, o pagalvoti, kaip įgyvendinti Natura 2000 programą, renkti valdymo planus ir užsitikrinti reikiamą finansavimą ateičiai. Ačiū komisarė. Dabar paskutinis klausimas kurį patikė ponas Huntis dėl atliekų tvarkymo Graikijoje. Komisarė, kaip, esate, kaip būsite pasiruošęs, galite kalbėti. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, nauja atliekų pagrindų direktyva numato penkių pakopų atliekų e, klasifikavimo sistema. E, Taigi pagidaujami atliekų panaudojimo būdai parengimas perdirbimui, taip pat perdirbimas, panaudojimas energetiniams tikslams, o laidojimas, šalinimas savartynuose yra e, pats blogiausias. Įmanoma nukrypti nuo tos direktyvos, tačiau valstybės nesilaikančios tos atliekų klasifikacijos turės pateikti rimtą pagrindimą. Todėl atliekų šalinimas savartynuose, nes tokias, tokia galimybė yra to pats netinkamiausias būdas ir tokiu turi būti ir laikomas. Atliekų, švarių vadinamo atliekų popieriaus ir stiklo panaudojimas pirmiausia numatomas perdirbimo pramonėje, atliekų perdirbimo pramonėje. Todėl e, perdirbimo įtinkamo atliekų rinkimas yra labai svarbus ir tai yra e, prioritetinis atliekų tvarkymo būdas. Pagal direktyvą valstybės iki 2015 metų privalo užtikrinti atskirą popieriaus, metalo, plastiko ir e, stiklo surinkimą. Numatytas lankstumas valstybėms narėms prisitaikyti prie tos sistemos atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, ypač tais atvejais, kai kai galima pasitelkti labai pažangės technologijas. Jeigu tokių technologijų nėra, pigiausias ir lengviausias būdas yra tiesiog rušiuoti šiukšlės e, namuose. Graikijai iškyla problemų dėl savartynų. Kaip žinote, 2005-aisiais teismas paskelbė griežtą nuosprendį dėl to, kad Graikijoje yra labai daug savartynų. Tas klausimas dar neišspręstas, nežiūrinti tai 2000 2010 gruodžio mėnesį Graikijos valdžia pristatė planą, pagal kurį visi atliekų savartiniai turėtų būti uždaryti iki šių metų birželio mėnesio. Komisija džiaugiasi šiuo planu, taip pat e, planais kurti, statyti naujus e, pažangesnius savartynus ir užtikrinti atliekų laidojimo tinklą. E, laikantis atitinkamų e, hygienos ir sanitarinios reikal, e, reikalavimų. Savartynų statyba pagal ES direktyvos reikalavimus jau vyksta ir tai jau yra pažanga, lyginant, tarkim, su neteisėtų atliekų laidojimu. Komisija ragina Graikijos valdžią tolesnį savartynų, naujų savartynų planavimą sėti su ES lėšų panaudojimu. Tačiau Graikija turi siekti daugiau ir atsisakyti šalinimo savartinuose kaip pagrindinės atliekų tvarkymo e, priemonės ir perėti prie modernesnių galimybių. Pagal Eurostato duomenys Graikijoje maždaug 82 procentai savivaldybių atliekų yra laidojama savartinuose, kai tuo tarpu Europos mastu šis vidurkis yra 38 procentai. Taip pat Graikijoje atliekų perdirbimo pramonė yra labai neaktyvi ir tik 17 procentų savivaldybių atliekų yra perdirbamos. Atliekų pagrindų direktyvos gyvendinimas yra mano ir komisijos prioritetas. Mes stebėsime, kaip ta politika įgyvendinama. E, per stebėdami valstybių atliekų e, tvarkymo planus, laukiame tolesnių planų iš Graikijos ir stebėsime, kaip vyks visų neteisėtų atlie... savartynų uždarimas, taip pat ir to, tų, kurie buvo pastatyti pasinaudojant ES lėšomis. Taip pat sieksime užtikrinti, kad projektai, kuriems bus prašoma lėšų, atitiktų e, atliekų atlikas reglamentuojančiose teisės aktuose išvardintus reikalavimus. Graikijoje būtina užtikrinti atliekų rušiavimą ir perdirbimą. Tinkamas atliekų valdymas turėtų. Yra galimybė, nes tai atveria galimybių, nes tai uh, kuria darbo vietas. Tai taip pat leidžia pasinaudoti ES ištekliais, užtikrinant pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą. Taip pat norėčiau paminėti gerbiamam parlamento nariu, kad rytoj aš skrisiu į Graikiją, kur praleisiu dvi dienas. Ir žinoma, mes visus šiuos klausimus ten išsamei apsvarstysime. Ačiū komisijos nariai, ponas Šantis. Ačiū. Pone pirmininkė, paskutinė komisijos nario mintis teikia vilties. Komisijos narys rytoj keliausite į Graikiją ir tikriausia lankysitės, lankysitės Atenų regione. Ketverius mėnesius tame regione vyksta nuolatiniai policijos ir gyventojų susirėmimai. Reikia stengtis, kad būtų įgyvendinta savartynų direktyva. Jūs kalbėjote, kad savartynas yra pats blogiausias sprendimas. Tačiau jei savartynas bus valdomas laikantis aplikosauginių reikalavimų, tai atlikos nebus tiesiog išmetamos gamtoje. Tai yra skandalas, kad taip vis dar vyksta. Ir turime stengtis, kad tas ekonominis skandalas būtų išspręstas. Tuo tarpu daug problemų yra neišspręsta. Ir tikrai daug kas nėra taip teoriška, kaip jūs čia pavaizdavote savo pranešime. Komisijos nary, jums e, papildomas klausimas. Taip, e, aš lankysiuosi netoli Atenų. Pirmąją dieną vyks debatai su e, trimis Graikijos parlamento komitetais. Mes aptarsime šį klausimą taip pat. Aš žinau, kokios problemos neramina graikus. Aš Manau, kad net jei mes bendrai finansuosime tam tikrų savartynų steigimą, tai vis tiek reikia akcentuoti patį svarbiausią dalyką, tai yra žmogaus sveikata ir aplinkos gerovė. Turime stengtis, kad šie du aspektai būtų užtikrinami. Reikia ieškoti pačių geriausių sprendimų, tačiau kartais tie sprendimai pasiekiami tik e, einant nuosekliai žingsnis po žingsnio. Iš patirties matome, kad kai valstybė pradeda rušiuoti aplinką, atliekas, e, tai tas, perio, tas pereinamasis laikotarpis e, nuo savartynų, iki tikrojo rušiavimo yra trumpas. Tačiau kol kas tai yra vienintelė išeitis ir turime galvoti apie žmonių sveikatą ir pirmiausia e, žengti nuoseklius žingsnius. Ačiū. Kiti klausimai bus atsakyti raštu. Klausimų komisijai valanda baigiama. Ir posėdis nutraukiamas iki 9 valandos vakaro.